Si vous voulez bien prendre place, je vous propose de reprendre. Gal galėtume susėsti, siūlau, kad jau pradėtumėm dirbti. 16 punktas. Suteiksiu žodį mūsų kolegai Olei Kristensenui. Jis e, pristatys savo nuomonės projektą 2008 m. 106 tarybos ir parlamento direktyvos pakeitimams dėl minimalaus jūrininkų rengimo dalin E, dėl minimalos jūrininkų rengimo. Mes rengiame nuomonę, pagrindinis komitetas, transporto komitetas, pranešėjas, e, komiteto pirmininkas Brianas Simpsonas. Prašysime, kad e, kiti parlamento komitetai ir žmonės, su kuriais mes palaikėme ryšį, suprastų, kad mūsų frakcija um, ne, nepakeis visos šios nuomonės iš esmės. Ir e, todėl mes dabar e, tik tai šiek tiek pažengsime į priekį ir iškart suteiksiu žodį ponui Kristensen. Ačiū, ponė pirmininkė. Turime itin techninį pranešimą todėl aš pabandysiu Jums trumpai pristatyti, apie ką čia kalbama. STSW e, pra, sutartis yra susijusi ir e, mes e, dirbame kartu su Tartautinės jūro organizacijos ir kitom, kitų ES institucijų atstovais didelę dalimi matome, kad ES, institu... ES nuostatos atitinka tarptautinės bendruomenės nuostatas. E, tarybos direktyva anksčiau egzistavusi buvo pakeista ir dabartinis variantas vadinasi 2806. 2007 metais e, Tarptautinė jūro organizacija peržiūrėjo STCW, stengdamasi įvesti būtiniausius pakeitimus. Sprendimai buvo priimti 2010 m. birželio 25 d. Malyje. Naujų nuostatų įsigaliojimas numatytas e, buvo 12 m. sausio 1 dienai, taigi mes šiek tiek vėluojame šių nuostatų neintegravus į ES teisės aktus, visi e, procesai prieš valstybės narės pažeistų tarptautinės e, teisės nuostatas. Todėl e, mes e, dabar kaip pirmininkaujantį valstybę suprantame, kad galime įsikišti nuo pat 2011 metų valstybės narės neišreiškė jokios nuomonės apie pasirinktą poziciją. Norime pasakyti, kad mūsų tikslas užtikrinti, kad naujieji e, nuostatai direktyvas būtų deramai traukti į valstybių narių teisės aktą. Ir ypač, e, kai kalbame apie santykius tarp socialinių partnerių. Norėčiau pabrėžti, kad šiame pranešime nėra nieko, kas būtų uh, e, išrasta iš naujo. Čia yra viskas, kas jau egzistuoja. E, šioje nuomonėje mes tik įvedame keletą patikslinimų ir paaiškinimų. E, komisija nepaminėjo e, svarbiausių direktyvų, bet to, m, kaip jau sakiau, mes pabrėžėme socialinių partnerių vaidmenį, e, kalbame apie minimalų poilsio laiką ir panašius dalykus mūsų pasiūlymas e, buvo įtrauktas į 1989 metų direktyvą. Bet to egzistuoja sertifikatai, kurie turėtų būti plačiau įgyvendinti ir tokiu būdu direktyva turi tenkinti reikalavimus susijusius su asmens duomenų apsauga. Turime ir visą eilę e, kalbinių pakeitimų. Šeši ar septyni pakeitimai iš viso pateikti, nežinau ar dėl jų balsuosime, bet čia paprasčiausiai kalbama apie tai, kad reikia pakeisti kai kuriuos tekstus, e, ypač kai kalbama apie um, vyrų ir moterų vaidmenį. E, čia turbūt lingvistiniai pakeitimai padėti sureguliuotų ir galbūt dėl jų nereikia pakeisti. Nereikia pakeitimų. Yra visa eilė sričių ar klausimų, kuriuos mes išbraukėme, nes e, apie tai jau yra kalbama kitose straipsniuose, arba tai atitinka jau galiojančius teisės aktus. Aš asmeniškai palaikiau ryšį su transporto komitetu, kaip ką tik sakė ponė pirmininkė. Tiesa ta, kad vis tik tais mums nepavyko gauti sustiprinto bendradarbiavimo procedūros, o ji leistų mums diskutuoti visą eilę uh, E, klausimų, apie kuriuos kalbės ir transporto komitetas, bet aš galiu pareikšti dabar, kad niekas e, neprieštarauja mūsų naujiems parengtoms nuostatoms. Todėl e, tikiuosi, kad transporto komitetas atsižvelgs į mūsų nuomonę deramai šiek tiek jau diskutavome su šešėliniu pranešėju ir tikiuosi, kad susilauksiu didelės jūsų paramos ir mes galėsime bendrijos taisyklės e, e, pateikti taikymui, besilaikant tarptautinės teisės nuostatų. Ir labai norėčiau sužinoti, ką čia dalyvaujantis kolegos mano. Ačiū. Mm, monsieur Koslovski. Pas Koslovski. E, dziękuję, panie przewodnicząca. E, na wstępie chciałbym podziękować opiniodawcy panu Ole Christiansen. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų pranešėjui, ponai Kristinsenui, už jo entuzijazmą, už jo bendradarbiavimą. Aš norėčiau e, dar pabrėžti, kad jo pagrindimas, kodėl buvo priimti tokie ir kiti pakeitimai, yra taip pat didelė nauda, e, suprantant visą reikalo esmę ir tai praturtina visą nuomonę. Dabar kalbant apie pačią direktyvą, apie kalbant apie tos minimalius reikalavimus, mes kalbame apie ta, tam tikras e, ypatingus atvejus, išskirtinius atvejus. Šitas ES teisėje, e, šita konvencija e, buvo, tai JRAB konvencija buvo perkelta, vadinasi, ir yra tam, tam tikras tiesioginis ryšys su ta pačia konvencija. Vadinasi, mes, jeigu norime pateikti tam tikrus pakeitimus, turėtume būti atsargus. Konvencijos mes negalime keisti. Mes, e, jeigu priimsime tokius pakeitimus, kurie prieštaraus konvencijai, tada e, e, iš esmės mes prieštarausime konvencijai. Aš dabar noriu iškelti kelis klausimus, kurie nėra tiek susijęs su konvencija. Tai būtent dėl, dėl tų atestatų. Tai ir kitų dokumentų. Tai, e, tai aš čia pritariu komisijos pasiūlymui, kad turi būti laikomasi duomenų apsaugos principų. Ir turime siekti atitinkamo tikslo. Būtent, kad e, JRAB informacijos perteikimas būtent atitiktų tiems reikalavimus, būtent dėl duomenų apsaugos ir atsižvelgtų, žinoma, į tarptautinės jūrų organizacijos nuostatas. Tai tokiu atveju mes atsižvelgsime iš tos e, polsio ir e, būdėjimo laikus ir registruosime tuos laikus ir e, kauksime duomenys apie juos. Kitas klausimas tai yra trečiųjų šalių išduotų sertifikatai. Čia mes kalbame apie 18 mėnesių, kaip e, jau ilgiausias laikas, kurio, e, kurio išduodami pripažįstami šitie sertifikatai. Kitas dalykas čia tai yra šitie poilsio ir būdėjimo e, laikai, jie nustatyti direktyvoje, tik taip, be to yra darbo laiko reguliavimo direktyva. Spręsdami šias, šios klausimus mes turėtume atsižvelgti į atitinkamą tendenciją, kurie susijusi su mūsų jūrininkų darbu. Ir, žinoma, turime tokia atveju atsižvelgti mūsų socialinių partnerių pasiūlymus ir siekti kompromiso. Tai kad būtent būtų e, nustatyti atitinkami minimalus reikalavimai ir būtų prisidėta prie ES prioritetų siekimo bei užtikrintas polisis ir būdėjimas jūrose. Pane Hirš. Ačiū pirminkė. Aldė šešėlinio pranešėjos debaker vardu norėčiau perskaityti jo pastabas. Noriu padėkoti pranešiai. Jau pradėjome bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais, taigi darbas vyks efektyviau. Svarbu uh, pastebėti, kad čia nėra pernelyg daug judėjimo laisvės, kadangi kalbame tik tai apie Manilos nuostatų perkelimą į ES teisės aktus, taigi nieko labai radikaliai negalima pakeisti, bet to ir mm, šis klausimas yra labai techniškas, tad nelabai lengva ir būtų ką nors keisti. Manau, kad e, komisijos pasiūlymas yra geras. Aš e, taip pat galiu paremti ir pranešėjo nuomonę ir sutinku su dauguma jo pasiūlymų. Dabar dėl 24 pakeitimo, dėl duomenų apsaugos, mums, Alde frakcijai, tai yra labai svarbus klausimas. Taigi gali būti, kad mes teiksime pasiūlymą, kaip sustiprinti šias nuostatas. Gali kilti tam tikrų problemų mums dėl. Uh, 15-11 straipsnių e, dalies naujas formuluotės, kaip parengė pranešėjas, gali būti, kad mes teiksime pakeitimą ir dėl to. Manilas nuostos įsigaliojo šių metų sausio pirmą dieną. Mm, komisijos pasiūlymą patvirtinti dar prireiks tam tikro laiko. Taigi gali kilti į tą laiką problemų, pavyzdžiui, dėl e, uostų kontrolės už ES e, ribų. Gali būti taip, kad pavyzdžiui, ES jūreiviai nebus tokie konkurencingi kaip kitų šalių jūreiviai, kad pavyzdžiui, ypač palyginus su 2010 metų nuostatomis. Ir nebegalime toliau gaišti laiko, negalime takstytis, kad dar tas laikas bėga, reikia kaip galima greičiau Manilos nuostas perkelti. Taigi, Aš remiu bendrai tekstą, kurį parengė pranešėjas, bet galiu pateikti tam tikrų pakeitimų ir su džiaugsmu toliau bendradarbiausiu su pranešėju ir kitais šešėliniais pranešėjais. Pirmininkė, ar iš komisijos būtų kas nors? Smandola, nuo komisijos. Thank you. Um, well, as mentioned by the, the rapporteur, this is... Ačiū kaip jau pranešėjas pasakė, tai iš tiesų yra tokia techninis dokumentas. Manilos konvencija jau e, e, įsigaliojo 2012 m. sausio 1 dieną, todėl mes turime veikti kuo greičiau. Mes e, sveikiname šį pranešimą. Mes dėl jo neturime jokių didesnių klausimų ir, kaip jau buvo pasakyta, šios JRAB konvencijos turinys turi būti pritaikytas prie dabartinių ES taisyklių. Mes stengiamės kuo skubiau pritaikyti dabartinius mūsų teisės aktus prie Manilos pakeitimų ir būtent siekiame kuo greičiau šią konvenciją perkelti į ES teisę. Merci. Um... Pirmininkė, ačiū. Pranešėjau, ar pageidautume dar tarti žodį? Øh, øh, ačiū. Iš tikrųjų, mm, nedaug buvo pastabų ir komentarų, į kuriuos norėčiau reaguoti, tačiau bet kokiu atveju aš norėčiau patikoti kolegiams ir kolegoms už jūsų pastabas ir remiantis jūsų pastabomis, manau, galėsime parengti tinkamą nuomonę E, žinoma, čia tos pastabos, kurias pasakė panas Kozlovskis dėl sertifikatų, jos yra man priimtinos, aš jas suprantu. Ir taip pat duomenų apsauga buvo paminėta. Tokiu atveju aš iš esmės pasakyčiau, kad e, duomenų apsaugos sritis buvo sugriežtinta, nuostatas buvo sugriežtintas e, būtent transporto komiteto pranešime. Taip pat džiaugiuosi pono Kozlovskio pasabomis dėl darbo laiko direktyvos ir dėl e, poilsio laiko. E, į jo pastabas atsižvelgsiu kaip į patikslinimą. E, būtent kaip turėtų būti aiškinami dabartiniai teisės aktai, kad nuomonė būtų kuo išsamesnė ir tinkamesnė. Taip pat norėčiau padėkoti ir komisijai kuri pasakė, kad iš esmės neturi jokių abejonių dėl šios nuomonės. Iš esmės visa situacija atrodo visai neblogai, mes e, pasieksime kažkokią sustarimą pakankamai greitai. Bet to paraginčiau teikti pakeitimus, siūskite man tiesiogiai, kad mes galėtume kuo greičiau juos aptarti ir įtraukti į savo nuomonę, kaip, kad e, jau per pirmąjį svarstymą galėtume patvirtinti juos. Ir be to džiaugiuosi, kad mes ir ateityje vaisingai bendradarbiausime. Merci beaucoup. Um... Ačiū. Suprantu, kad uh, bendroji strategija yra kalbėti daugiskaitą, vengti klausimų, visur tą pastebim. Tai ką siūlote, suprantu. Leis mums vis tik tai sugrįžti prie tą klausimą ateityje. Tokiu būdu išnagrinėjome 16 darbo atverkės punktą. Dabar grįžtame prie 10 darbo atverkės punkto. Ir todėl suteikiu žodį mūsų vicepirmininkiai Nadijai Hirš dėl Europos piliečių ir jiem įmonių 20 pagrindinių rūpešių susijusių su bendrosios rinkos veikla. Čia mes nagrinėsime pakeitimus, kurie pateikti jūsų pranešimui. 77 pakeitimai. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Um, Sie Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs ką tik pasakėte, mes turime 77 pakeitimus. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šeš, šešėliniam pranešėjui už puikų bendradarbiavimą. Dauguma pakeitimų labai tiksliai e, patikslina e, dabartinį nuomonės projektą. Todėl aš džiaugiuosi, kad bet kokiu atveju mes bandome iš tų pakeitimų sukurti kompromisus, e, kuriuose būtų atsižvelgiame į daugelį aspektų ir kad tuose kompromisiniuose pakeitimuose atsispindėtų ir šitie 77 pakeitimai, kad būtent e, tekstas būtų ir tikslesnis, ir aiškesnis. O pateikti pakeitimai dėl vienodo atlyginimo, man atrodo, kad šitie pakeitimai, žinoma, neblogi. Ypač e, dėl to, kad mes e, ir balsavome šią temą. Tačiau bet kokią atveju aš turėčiau išsiaiškinti šešėlinių pranešėjų ar iš tiesų e, pagal šitos nuomonės turinį mes galime įtraukti šitą vienodą atlyginimą į mūsų nuomonę. Nes iš esmės tokios problemos nebūtinai kyla įvairiose valstybėse narėse. Pažiūrėsime, ar mobilus darbuotojas gali susidurti su tokio vienodo atlyginimo vienoje ar kitoje šalyje problema. Na, galbūt e, čia galėtume atkreipdėmėsi į bendro pobūdžio įtarimą, kad, sakykime, galbūt didžiosios įmonės išnaudoja savo darbuotojus, kurie atkeliauja iš kitų valstybių. Galbūt galėtume suformuoluoti tokį ne, pakeitimą. Na, bet iš, iš esmės mes turėtume pasiekti pusiausvyrą, nes mes čia kalbame apie tiek iš piliečių gaunamą kritiką, tiek iš įmonių gaunamą kritiką. Todėl turi būti pusiausvyrą tarp įmonių ir tarp piliečių reikalavimų. Taigi galbūt galėtume performuluoti, sakykime, tokius e, pakeitimus. Man labai patiko idėja kad e, socialinė sistema turėtų būti tobulinama. E, ir šitie pakeitimai atėjo iš socialistų frakcijos. Jie norėtų netgi, kad tai būtų privalomas dalykas, kad socialinė sistema būtų priderinta prie mobiliųjų darbuotojų poreikių. poreikių. Tačiau aš manau, kad tai vis dėlto per, per drąsu. Aš manau, kad turėtų būti pasirenkamas dalykas, kad čia valstybės narės galėtų pačios nuspręsti nes e, kito atveju bus labai e, sudėtingos diskusijos su kitomis institucijomis. Tačiau bet kokiu atveju, manau, kad padiskutuoti šio klausimu galime. Kitas dalykas, kuris man irgi patiko, e, buvo 17 pakeitimas. Čia kalbama apie koordinavimo tarnybą komisijoje. Ji galėtų būti sukurta būtent, kad padėtų koordinuoti šitą mobiliųjų darbuotojų e, problemų sprendimą. Aš manau, kad e, iš esmės toks koordinavimo centras e, turėtų būti mm, įsteigtas. Tai, būt, tai turėtų būti kitas komisijos žingsnis, nes iš esmės e, e, kitos koordinavimo tarnybos, pavyzdžiui, ne visada tinkamai bendradarbiauja tarpusavį, jos ne visada turi tos pačius tikslus ir priemonės, todėl koordinavimo centras tikrai būtų tinkamas dalykas. Taigi, e, džiaugiuosi pakeitimais, kuriuos pateikė šešėlinis pranešėjas. Aš manau, kad tie pakeitimai atsispindės tikrai galutinėme rezultate. Ir manau, kad tai visas parlamentas galės didžiąją daugumą pritarti mūsų nuomonėje. Pane Lopi Fontanė. Uh, yo creo que con la ponente nos uh, pondremos de acuerdo. Ačiū pirmininkė. Manau, galėsime sutarti su pranešė. Mm, didelė dalis elementų mums yra priimtini ir mm, kiti elementai kolegos irgi jau uh, tai yra atkreipia dėmesį, yra susijęs su socialinėmis sistemomis, galbūt tai kiek keltų kokiu tai klausimu, pavyzdžiui, dėl galimybės prisijungti prie šios sistemos taikymo, bet e, tai yra tikrai labai jautrus e, klausimai, tai yra pensijos, sveikatos priežiūra. Ir jei rimtai norime e, galvoti apie darbuotojų laisvą judėjimą, turime galvoti ir apie šitos dalykus. Galėtumėm e, numatyti laiko šiems klausimams aptarti, bet e, pranešėja žino, kad EPP bet kada yra pasirengusi kalbėti šiais klausimais ir aš, aš tikiuosi, kad mums pavyks susitarti. Ačiū, ponė Steinruk. Ačiū, ponė pirmininkė. Šitie 77 pakeitimai didžiaja dalimi iš tiesų yra primtini ir mes galime jiems tikrai pritarti. Galbūt dėl kai kurių pakeitimų čia bus, sakykime, didesnės diskusijos, nes juose atsispindi mūsų piliečio susirūpinimas dėl to, kaip jie galėtų patekti į kitos valstybės narės darbo rinką. Tai būtent, kad už tą patį darbą būtų užtikrinamas vienodas atlyginimas ir vienodos sąlygos. Mes šį klausimą sprendėme pakankamai uh, E, intensyviai ir iš tiesų man šis klausimas yra vienas iš rimtesnių. Dabar dėl tų pakeitimų, dėl e, socialinės apsaugos e, mobiliųjų darbuotojų, mano nuomonė, iš tiesų turėtume nustatyti ilgalaikę socialinės apsaugos sistemą. Manau, kad tai neturėtų būti pasirenkamas dalykas, tai turėtų būti privalomas dalykas, tokia sistemos sukūrimas valstybės narėse. Na, kitas dalykas Mm, užimtumas e, mobiliųjų darbuotojų. Aš manau, kad e, ta informacija turėtų būti susijusi e, ne tik tai su socialinėmis apsaugomis, bet, sakykime, su teisėmis darbuotojų, su jų sveikatos apsauga. Šitas koordinavimo centras, manau, kad labai yra svarbus dalykas. Tai, Aš norėčiau dar papildyti šitą 17 pakeitimą, kurį pati ir pateikiau. Nes e, manau, kad, e, kad e, mokesčių teisėje, socialinės apsaugos teisėje yra įvairių skirtumų ir manau, kad komisijai tie skirtumai nėra visada žinomi. Todėl aš manau, kad vis dėlto tas koordinavimo centras galėtų padėti suvienodinti tos standartus arba nuostatas. Mhm. Ir aš matau, kad žmonės susiduria su sudėtingomis problemomis dėl to, kad skirtingose valstybės narėse yra skirtinga teisė. Tai būtent skirtingos nuostatos atitinkamai problemai. Todėl e, dvišalių, e, dvišalių būdų iš esmės negalima išspręsti tokių problemų. Reikia ES lygio. Aš manau, kad e, kitas dalykas. A, turėtų būti taikomas vienodas traktavimas darbuotojų darbo vietoje. Ir e, mobilus darbuotojai Europos Sąjungoje, e, jiems turėtų būti taikomas vienodos sąlygos. Tai turėtų būti iškelta tarybos lygių ir tai nediskriminavimo direktyvoje turėtų būti atspindėti. Dabar dėl komandiruotojų darbuotojų. Čia buvo patekti keli pakeitimai, kurios patekė įvairios frakcijos, žinoma, pritariu tam. E, komandiravimo e, direktyva e, yra labai svarbi, kalbant apie vidaus rinką ir jos funkcionavimą. E, taip pat turėtų būti užtikrinęs vienodas traktavimas tokių darbuotojų. Kolektyvinės sutartys taip pat turėtų atsispindėti, socialinio dempingo turėtų būti vengiama, bent jau tokias nuostatas, kurios padėtų išvengti socialinio dempingo. Uh, Tai e, 77 pakeitimai rodo, kad ši tema yra svarbi ir mes aktyviai ją domimės. E, ir mes turime spręsti šią mobiliųjų darbuotojų problemą. Jeigu mes išspręsime tą problemą, tada mes galėsime sukelti vėl viltį žmonėms bendrą ateitimi Europoje. Prieš suteikdama žodį poniai Bastos, Imko E, komiteto nuomonė pristatyti, aš norėčiau e, šitą pasakyti, e, kokiu minčiu man iškilo peržiūrėjus jūsų dokumentą. Aš pati neteiksiu pakeitimų, bet mane nustebino tai, kad europiečių piliečių ir įmonių susirūpinimas vieninga rinka yra susijęs ne tik su um, po e, regionais tarp sienų. Mes e, socialinius klausimus e, turime kelti ir spręsti galvodami apie visus mūsų piliečius. Konkurencijos taisyklės kai kurių valstybių narių galimybės įgyvendinti socialinio būsto politiką sumenkino ir Aš nenoriu kalbėti per daug pati, nes tą kryptimį nepateikiau pakeitimu. Dabar ponė Bastos. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti mūsų kolegę parengus tokią nuomonę. Ir aš norėčiau Jums palinkėti geriausios klūties, rengiant e, kompromisus e, pagal 77 pakeiktus pakeitimus. Mm, gana nemažai pakeitimų, kadangi dokumentas tik nuomonė. Sakyčiau, kad e, e, reikėtų nepamiršti, kad tai yra tik viena iš septynių nuomonių, kurias bus teikiamos pagrindiniam e, komitetui. Aš esu IMKO komiteto atsakingoji pranešėja. Daugiausia dėmesio turėtų būti skirta tam, kad ši nuomonė būtų ryštinga, tikslinga ir nuosekli. Koksgi jos galutinis tikslas? Tai turime pakartoti. Reikia suformuoti nuoseklę poziciją dėl šių 20 įmonių ir piliečių e, išvelgiamų vieningoje rinkoje problemų. E, reikėtų nepamiršti, kokios yra e, šio komiteto kompetencijos. Kaip pagrindinė pranešėja, aš norėčiau, kad jūs tai prisimintumėt. Labai svarbu, kad jūsų komitetas savo nuomonėje sutelktų dėmesį tik į savo e, mandato, savo įgaliojimus rytis. Taigi, iš esmės, socialinis saugumas turi būti aptartas, tai yra labai svarbu mobiliems darbuotojams, sveikatos apsauga, medicinė pagalba, tai yra dar vienas svarbus klausimas, ir galbūt diskriminacija. Tačiau labai svarbu, kad mes visi suprastume, jog tai yra tik indėlis prie didesnio darbo, vienas iš daugelio indėlių, rengiant didesnį pranešimą. Todėl galbūt leiskite man pasakyti keletą žodžių apie tai, kas labiausiai rūpi vidaus reikalų komitetui. Vidaus rinkos komitetui. Mes e, sakome, kad nereikia ieškoti 20 sprendimų, 20 skirtingų problemų. Greičiau reikėtų suformuluoti rekomendacijas, pagrindinės rekomendacijas ES valstybėms narėms, kaip jos galėtų reaguoti į tas problemas. Pasirinktas mm, toks metodas. Išsirenkame tris pagrindinius skirsnius. Informacija piliečiams ir verslininkams apie jų teisės vidaus rinkoje. Pranašumai naudojantis vidaus rinką kurti darbo rinkai ir ekonomikos augimui, tai yra susiję ir su direktyvų perkelimu. Neretai Europos teisės aktai nėra perkeliami laiku ir nepakankamai griežtai valstybės narys tą padaro. Taigi labai svarbu, kad bendrijos teisės aktai būtų įgyvendinti tinkamai. E, kad jie būtų derai, deramai perkelti. Ne visuomet taip būna. Todėl mes rekomenduojame, kad valstybės narės sukurtų geresnę valdyseno sistemą. Apibendrindama, aš galiu pasakyti, kad kaip pranešėja labiausiai norėčiau, kad valstybės narės suprastų, jog reikia dėti daugiau pastangų joms pačioms, joms reikia rodyti daugiau politinės valios, užtikrinant, kad mes galėsime ats, ats, panaikinti visas kliūtis vidaus rinkai funkcionuoti. Taip pat būtina užtikrinti, kad Europos piliečiai krizės metu e, skepticizmo e, dėl ES funkcionavimo metu gautų tam tikrą vilties signalą. Net jeigu tai ir e, tik bus žodžiai sakantis, kad išnaikinsime 20, išnaikinsime 20 kliūčių, kurios 20 metų trukdė vieningai rinkai funkcionuoti. Todėl labai svarbu, kad šiame pranešime būtų suteltas dėmesys į mūsų išvardintas problemas. Veronika iškėlė daugybę įvairiausių klausimų, kurie labiausiai rūpi jūsų komitetui - socialinis saugumas, sveikatos apsauga ir darbo jėgos mobilumas. Ačiū, daugiau niekas nenori pasisakyti, todėl aš suteiksiu žodį mūsų pranešėjai, poniai Hirš. Hier. Also vielen Dank nochmal. Ačiū dar kartą už Jūsų pastabas. Aš manau, kad mūsų tikslas turėtų būti koncentruotas ir aiškus a, m, tikslas arba teiginys, ta prasme, ko mes siekiame. Aš manau, kad mes a, a, atsižvelgsime į jūsų pakeitimus a, kompromisuose ir per kitas savaitės e, pabandysime parengti tuos e, kompromisus, e, pasikalbėsime dar kartą su pakeitimų teikėjais ir Strasbūrė pateiksime tuos kompromisus, kad viskas vyktų kuo greičiau. Aš manau, kad dėl daugelio punktų mes galime sutarti ir aišku, aišku signalą išsiųsti imko komitetui. Beaucoup, et donc... Labai ačiū. Taigi, Dėl šio klausimo mes balsuosime per kitą komiteto posėdį balandžio 23-24. Išsivaizduoju, kad daugiau pakeitimų nebus ir jūs galėsite rasti gerus kompromisus. Kompromisai bus analizuojami 23 ir 24 dienomis. Taigi, IMKO komitetas ir ponė Bastos galės visapusiškai atsižvelgti į mūsų pakeitimus, nes pagrindinis darbas vyksta ten. Dabar grįžtame prie 18 mūsų darbo tvarkės klausimo. Ponas Adam Koza yra pranešėjas. Paskiriame pono Kozos e, vardu kalbantį kolegą Taigi, pristatysime 2013-2017 metų Europos statistikos programą. Prašom, žodis jums. Thank you very much, <clears throat> Mr. Kusha. I couldn't come, so he asked me to... Labai ačiū. Ponas Koša negalėjo ateiti, todėl jis paprašė, kad aš paskaityčiau jo pranešimą, skaitysiu vengrų kalbą. Európai statisztikai program 2013-17 Europos statistikos programa nuo 2013 iki 2017 metų yra labai svarbus dokumentas. Vis labiau reikia sudėtingos statistikos ir duomenų įvairiausiems tikslams. Mums reikia e, vieningoje Europos erdvėje rasti vienodą statistikos ir duomenų rinkimo savokas. Duomenų reikia labai greitai, juos interpretuoti turi būti lengviau Be to, tie duomenys turi būti lengviau prieinami. Be abejo, negalima pamiršti, kad draus, biudžetinės drausmės priemonės padėti Europoje tik apsunkino. Tai turėjo įtakos valstybių narių teisėms ir prievolėms, taip pat ir komisijos teisėms ir prievolėms. Naujoji Europos statistikos programa yra reikalinga tam, kad ekspertai ir visuomenė galėtų analizuoti duomenis kalbėdami tą pačią kalbą ir atsižvelgdami į kiekvienos valstybės narės specifiką. Taigi mūsų pasiūlymai. Pirmiausia, reikia aiškaus bendradarbiavimo tarp nacionalinių ir Europos lygmens. Reikia e, profesionalų bendradarbiavimo, stengiantis surinkti tekstą Kalbėtojas kalba skaito labai greitai, atsiprašo vertėjai. Turime rinkti duomenis. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad neįgalus žmonės e, irgi turėtų gauti informaciją e, ir reikalingus duomenis, ką dabar daryti. Turime pagrysti savo darbą turimą statistiką. Ir čia aš kalbu apie naujus rodiklius. Kai teikiame naujus rodiklius, turime vadovautis anksčiau surinktą statistinę informaciją. Nepakanka tik ekonomikos augimo rodiklių. Ehm, ekonomikos augimą nulėmė ne tik produktyvumo rodikliai, bet ir kiti rodikliai. Dėl strategijų ir koncepcijų jos turi būti suderintos, jeigu norime, kad valstybės narės ir komisija galėtų geriau planuoti savo veiklą. Dėl gyvenimo kokybės ir jos skaitos reikia peržiūrėti rodiklių panaudojimą. Reikia nepamiršti, kad jeigu norime viešasias erdves padaryti prieinamas neįgaliesim žmonėms, tai irgi turime surinkti reikalingą statistiką. Europos komisija ketina paskelbti įstatymą dėl prie, viešųjų erdvių prieigos neįgalėsiam žmonėms. Kalbant apie tikslinės grupės, reikėtų nepamiršti, kad visuomenė sensta, be to e, atsiranda daugiau žmonių su negale. Todėl galimybė gauti paslaugas yra nepaprastai svarbi. Sveikatos apsauga, neįgalumo mm, paslaugos yra du pagrindiniai tvarios ir subalansuotos visuomenės prioritetai. Dėl transporto reikia surinkti tokios statistikos, kuri parodytų, kiek viešas transportas yra prieinamas visiems visuomenėms nariams. Kol kas neturime jokios informacijos apie tai, kaip neįgalų žmonės gali naudotis transportu ir su kokiomis kliūtimis jie susiduria. Neturime jokios informacijos apie viešojo transporto priemonių pritaikymą e, neįgaliesiems žmonėms. Taigi, reikia pokyčių visos Europos lygių. Dėl mokymo programų. Privalu nepamiršti, kokie yra vartotojų poreikiai ir išklausyti piliečių ir jų pasiūlymų. Statistika ir statistinės paslaugos turėtų būti pritaikytos piliečiams. Ačiū. Uh, merci, monsieur Benyon. Ačiū, ponas Benjon. Bendrai galiu pasakyti, kad didžioji dalis pakeitimų įneša naujų minčių ir juos galime paremti. Man nepatinka terminas be kliūčių, be barjerų. Jis naudojamas ketvirtame ir dešimtame pakeitimuose. Jeigu pažvelgtumėm į tuos pakeitimus, tai suprasime, kad tas teiginys visiškai be kliūčių yra per daug absoliuti vidutinis, per daug absoliutus. Greičiau reikėtų kalbėti apie tam tikrus prieigos ribotumus, nes jeigu kalbam apie aplinką be kliūčių, nevaržomas paslaugas, tai turim suvokti, kad tai yra per daug idealus variantas, nes e, tų kliūčių šalinimas yra testinis darbas ir prireiks laiko ir tai bus palaipsnis procesas. Jauni sveiki žmonės e, e, sako, kad jiems kliūtis yra tada aktualios, kai jie negali su automobiliu pravažiuoti, o vyresniam žmogui kliūtis e, visai kitokio pobūdžio rūpė. E, ir jeigu mes parašysime visiškai be kliūčių, tai šiek tiek informacijos pradings. Aš manau, kad reikėtų greičiau kalbėti apie prieinamumą. Penktas pakeitimas. Aš remiu nuomonę, kad nauji rodikliai kiek įmanoma turėtų būti grindžiami turimais statistiniais duomenimis. Tam matau dvi priežastis. Tai yra susiję ne tik su kaštų taupimu, tai yra viena iš priežasčių, bet ir antra priežastis yra ta, kad e, turimi surinkti statistiniai duomenys tarnauja kaip istoriniai duomenys ir galima išmatuoti tendencijas ir įvertinti pokyčius. Jeigu rinksite duomenis visiškai naujai, tai ne tik kainuos žymiai brangiau, bet ir tam, kad tendencijas nustatytumėt, reikės laukti penkerius ar šešerius metus. Taigi turime naudotis e, egzistuojančiais statistiniais duomenimis. Šeštas pakeitimas man netrodo labai tikinamas, kur kalbama apie produktivumo e, vertinimo duomenų bazės. E, išėmimą. Aš nemanau, kad reikėtų išbraukti tą žodį, būtų naudinga turėti duomenys apie produktivumą. Ir 13 pakeitimas, paskutinis, kurį aš norėčiau aptarti, mano nuomonė, jame yra nepatrauklios, nepatrauklių formuluočių, kurias baisiai sunku iššifruoti. Uh, E, pirminis variantas yra kur kas aiškesnis negu tas, kas siūloma pakeitime. Todėl aš dabar sutikčiau greičiau, kad e, pirminis variantas būtų išlaikytas. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Aš norėčiau paklausti pono Kosos, e, kurio tarpininkas yra ponas Sogoras, gal jūs galėtumėte įvertinti pakeitimus, kurie buvo pateikti E, koks, koks yra komisijos siūlomos programos um, balansas. Statistikos programos emos su visa eile ES inicijuojamų politikos ryčių. Tai e, gali būti ir makroekonominis klimatas, apie kurį labai daug kalbėjome, ir lygiai taip pat ES 2020 strategijos tikslai, e, pažiūrėjau, penkių tikslų įgyvendinimas e, ar kova su skurdu. Aišku, šioje srityje iškils nemažai problemų, nes bus renkama informacija nepakankama, bet tai yra apgailėtina, nes bankų paskolų krizės metu e, trūko informacijos, kuri leistų sukurti deramą paveikslą apie padėtį ES ir mes negalėjome palyginti padėties su anksčiau egzistavusią. Manau, kad e, pranešėjo siūlomi pakeitimuose klausimai yra svarbus, bet be jų man nebeliko laiko detalėms peržvelgti, bet e, norėčiau sužinoti, ar e, iš esmės galima, įmanoma suorganizuoti subalansuotą ES diskusiją, tokią kaip AFCO ar e, MCO komitetuose. Jeigu statistiniai rodikliai E, kuriuos renkant labai daug prisidėjo pirmininkavusi tarybai Belgija, e, bus įtraukti į tas e, naujai kuriamas statistinės programas. Tai ar tai bus naudinga, galbūt komisijos atstovas galėtų man atsakyti šį klausimą ir paskui pažiūrėsim, kaip galėsime iš esmės uh, prisidėti prie šio dokumento rinkimo. Svaršau, kad aš nežinau jūsų pavardės, todėl gal pats prisistatytumėt ir atsakytumėt į mano klausimą. Thank you, Chair. My name is Guillermo Davila. I'm standing for my colleague. Ačiū, e, panė pirmininkė. Aš, e, aš atsvoju savo kolegai Guillaume Aguilar. Dėja, jis negalėjo atvykti šiandien. Pirmiausiai, aš norėčiau padėkoti e, pirmininkė ir vicepirmininkui vice už pateiktą nuomonę. Uh, Mes atsižvelgime į tuos pakeitimus, kurie buvo aptarti šiandieną. Mes, mums atrodo, kad jie yra teisėti, tinkami, mes juos aptarsime. Aš dabar tik tai greitai reaguosiu į jūsų iškeltus klausimus šiandien. Pirmiausia, kalbant apie, apie konkurencingumą. Tai būtent duomenys apie a, konkurencingumą ir a, ekonomikos augimą. Iš, iš tikrųjų, šie duomenys yra susijęs su. Mm, E, tais e, veiksmais, kurie jau atliekami. Ir mes kūrėme atitinkamus, e, renkame atitinkamus statistinius duomenis, kurie būtų ir taikomi atitinkamus vertinimus šiuose srityse. Kitas dalykas dabar dėl piliečių galimybės susipažinti su statistika. Aš norėčiau atkreipti komiteto dėmesį į tai, kad mes norime mokyti ne tik tai vartotojus, bet ir tai piliečius. Ai, ta prasme, atsiprašau, e, ne tik vartotojus mokant, bet ir piliečius e, e, naudotis šiais duomenimis, tada iš tikrųjų peržengiama mūsų jau pajėgumų ribos. Taip, o bet, bet kokiu atveju duomenimis gali naudotis praktiškai visi, juos gali matyti visi ir jie yra lengvai suprantami. Dabar kitas dalykas dėl makroekonominio disbalanso procedūros, kaip jinai vertinama svarbiausia yra e, solidus statistinis pagrindas ir mes e, e, remės tradiciniais metodais Kartais mes gauname lėčiau tos arba vėliau tos duomenys apie e, susijusius socialiniais pokyčiais. Tačiau bet kokiu atveju mes e, stengiamės modernizuoti tos statistikos rinkimo metodus, kad vidutiniu, laikot, vidutiniu laikotarpiu e, šie duomenys statistiniai būtų perdodami socialiniams tarnyboms bei suinteresuotams asmenims. Ačiū pranešiau, ar jūs norėtumėt dar kartą pasisakyti? Kągi, perduosite visas tas diskusijas kolegai pranešėjai. Balandžio ketvirtą vidudienį yra terminas pakeitimas pakeitimams pateikti. Toliau 10-21 balandžio juos analizuosime. Iki gegužės 30 reikia suformuoti kompromisinius pakeitimus ir po to bus balsuojamas ekonomikos ir reikalų komitete 18 birželio atitinkamai balsavimas. Ir toliau kitas darbo tvarkės punktas e, teisėje kūrinis savo iniciatyvos pranešimas dėl Europos savidrodos draugijų statuso. Pirmasis svarstymas, pirmasiai kalbame apie tai ir nuomonės referentė yra Regina Bastors. Dirbame kartu su jūri komitetu, kuris yra atsakingas, o nuomonę tai pateikia be mūsų dar ekonomikos ir e, reikalų komitetas. Ačiū pirmininkė. Europos savidraudos draugijų statutas. Yra labai svarbus komitetui ir mes išanalizavome visus klausimus. Teisės reikalų komitetas nusprendė kad jis turi būti pagrindinis komitetas. Mes teikėme nuomonę, nors iš pradžių galvojame, kad, teiksime, kad renksime visą pranešimą, dabar mūsų vaidmuo yra labiau apribotas, tačiau tai reiškia, kad turėtumėm pasistengti, kad užimtumo komiteto pozicija būtų garsiai išsakyta. Manau, reikia pasinaudoti šią teisėkūrinę. kūrinę progą tarti savo poziciją dėl Europos savidraudos draugijų statuso. Iš tikrųjų, dar 82 metais, prieš 20 metų, Europos parlamentas paragino, kad būtų priimti teisės aktai šioje srityje. Ir komisija tuomet irgi pateikė reglamento pasiūlymą. 2006 metais jis buvo atsimtas, mes galvame, kad e, galima dėl to tik apgailę stauti. Šios nuomonės projekte dėmesį labiausiai stengiausi sutelkti į tai, kad reikia sukurti visas teisinės priemonės, uh, Um, Europos savidrodos draugijoms veikti lengvai, paprastai, kad jų gyvenimas nebūtų apsunkintas, kad uh, tikrai jos galėtų laisvai veikti po Europos Sąjungą, nepaisant sienų ir panašių kliūčių. Kai kuriuose valstybėse narėse um, uh, tokių draugijų nėra - Kipras, Čekija, Lietuva, Slovakija, tokių savidraudos draugijų nėra. Tačiau, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, kitose valstybėse narėse savidraudos draugijų istorija yra tikrai jau sena, jos veikia jau daug, daug metų. Ir tradicijos yra taip giliai įsišaknyjusios, jog šios savidraudos draugijos gali būti uh, netgi vertinam, laikomos mūsų gerovės valstybės pirmtakais, tarsi jo suformavo visą tą socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros, visą tą mūsų visuomenės gerovės modelį. Todėl mes galvojame, kad šioje srityje teisinės normas reikėtų supaprastinti šioms draugijoms, kad jos galėtų veikti lengviau nacionalinės sveikatos priežiūros ar socialinių paslaugų sistemos susiduria su didžiuliais iššūkiais, jų ateitis e, kybant lauko dėl krizės. Taigi šios draugijos įgauna dar didesnę svarbą, nes gali teikti sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos paslaugas ir netgi gali dabar išplėsti savo veiklą, palyginti su to, kai buvo praeitie. Taigi mes norėtumėm kad jom būtų suformuota tvirta teisinė bazė europinių lygmenių, kad jos galėtų nekliudomai veikti ir plėsti savo tą veiklą. Savidraugos draugijos teikia, kaip jau sakiau, sveikatos priežios, socialinės paslaugas daugiau nei 160 milijonų Europos piliečių. Jų poveikis yra milžiniškas užimtumui. Pavyzdžiui, juose dirba daugiau kaip 350 darbuotojų visoje sąjungoje. Draudimo rinkos joms tenka 25 procentai, 70 procentų viso šio sektoriaus įmonių yra savidraudos draugijos. Jų reikšmė tokiu būdu yra labai didelė ir aš stengiausi tai perteikti savo nuomonėje. Aš pasistengiau suformuluoti nuomonę taip, kad būtų aišku, jog atėjo laikas, kad komisija pateiktų teisė kūrinį pasiūlymą e, tam, kad šios savidraudos draugijos galėtų turėti tvirtą teisinę bazę, kuri leistų joms nevaržomai veikti visoje Europos Sąjungoje. Labai lauksiu šešėlinių pranešėjų komentarų šio klausimą. Jei leistumėt pirmininkė, aš norėčiau pasiūlyti tvarkaraštį. Teisės reikalų komitete taip pat yra dirbama šio klausimu. Mintis yra tokia, balandžio 10 diena būtų terminas pateikti pakeitimus šiam nuomonės projektui. Mes juos išanalizuotumėm gegužės 30-31 dienomis, tada galėtumėm renkti kompromisinius pakeitimus ir po to jau 10, Liepos 10 dieną galėtumėm apsvarsyti tuos kompromisinius pakeitimus ir balsuoti. O ir, ir Birželio 18-19 teisės reikalų komitetas posėdžiauja ir svarstys savo dokumentą. Pranešimo projektas bus svarstomas Liepos 90 dienomis. Terminas pateikti pakeitimus yra, būtų rugsėjo 11, o spalio 10 jau būtų galutinis visų pakeitimų svarstymas ir galutinio pranešimo teksto tvirtinimas Teisės reikalų komitete. Kaip matote, turėtume pakankamai laiko padirbėti šiuo klausimu, kuris, mano manimu, turėtų būti viena iš pagrindinių iniciatyvų ES, ypač atsižvelgiant į dabartinės aplinkybės. Pane Sipelė, po to pane Harkin. Ačiū, pane pirmininkė. Aš norėčiau iš pat pradžių pabrėžti, kaip mums svarbu socialdemokratams, kad uh, Europos savidraudos draugijos turėtų šį statutą. Nes e, būtent šios savidraugos draugijos užtikrina demokratiškumą, solidarumą, nepelno siekimą. Tai yra iš tikrųjų puikus e, e, pavyzdys mūsų ekonomikos ir puikus elementas mūsų elementas. Ir šios draugijos daugelioje šalių tikrai atlieka puikų darbą ir šis statutas tikrai padėtų joms veikti ir kitose valstybėse. Čia e, pranešėja, kaip jį jau e, minėjo, e, žmonės dėl to yra mobilūs ir keliauja į kitas valstybės, todėl jie turėtų gauti tas pačias paslaugas ir kitose valstybėse. Dabar aš turėčiau dėl šešto punkto keli žodžius pasakyti. Aš pritariu tam, kad valstybės narės galėtų norėti sumažinti savo įnašus į socialinio draudimo paslaugas. Tačiau aš, aš manau, kad e, e valstybės narės turėtų prisimti vis dėlto savo socialinę atsakomybę ir e, savidraugos tos e, draugijos galėtų papildyti šią funkciją. Kitas dalykas, 12 punkte pasakyta apie šių E, draugijų, e, sakykime, pajamas. Tačiau iš esmės tos draugijos e, nėra pelno siekiančios. Tiksliau, pelningumas čia minimas, bet iš esmės jos tik tai prisideda prie visuomenės poreikių tenkinimo ir jos reinvestuoja į visuomenę. Iš esmės mes, socialdemokratai, kaip tik tai norėtume pabrėžti tuos aspektus, kurie būtent susilpnintų mūsų nuomonės reikšmę. ir tokį e, susilpnimą mes atmestume. Dabar kitas dalykas dėl e, tų e, pakeitimų teikimo terminų. Dabar dėl darbo tvarkos taisyklių 15 taisyklės norėčiau pasakyti, kad pranešimas jūrų komitete dar nėra pateiktas. Ir bus problemiška, jeigu mes turėtume priimti šią nuomonę, tačiau dar nebūtų priimtas pagrindinis pranešimas nes čia kalbame apie savo iniciatyvą, teisėkuros e, pranešimą. Ir e, mums turėtų būti e, suteikta galimybė pasisakyti dėl to pranešimo, pateikti pakeitimus ir jam. Taigi, galbūt reikėtų pasidomėti, ar mes turime galimybę vis dėlto pateikti ir jūri komitetui tos pakeitimus, kol jie dar nepriėmė e, pranešimo ir mes dar nepriėmėm savo nuomonės. Ne Harkin. E, Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai poniai Bastos už parengtą nuomonę. Visų pirma, turiu pasakyti, kad kiek vėliau nei kiti galbūt prisijungiu prie šio klausimo diskusijų, bet tikrai labai vertinu jūsų darbą, vertinu labai ir savitraukos raugijų indėlį, reikšmę. Iš tikrųjų, nemažai jau buvo pastangų kažkaip tą statusą prastumti, paraginti jį priimti ir komisija ir 2006 atsėmė savo pasiūlymą. Aš suprantu, kad taryboje irgi yra tam tikrų problemų, bet Aš norėčiau paklausti dėl iš tai, ko ar yra kažkas pasikeitę nuo to laiko, ar mes pasimokėme, pavyzdžiui, ko nors iš Europos kooperatyvų statuto, ar galėtumėm tą patirtim pasiremti čia, nes aš suprantu, kad e, sritis yra itin sudėtinga. Ir aš galvoju, kad reikėtų pasistengti, kad visą tai, ką mes darome, e, būtų naudinga, o ne dar labiau kliudytų tokioms draugijoms. Aš čia dėl savitraukos draugijų norėčiau būti labai atsargi, kad nebū, nesukurtumėm tokių padarinių, kurių e, iš anksto negalim numatyti, kad nebūtų jų gyvenimas dar labiau apsunkintas. Taigi aš norėčiau paklausti, kaip būtų galima viską ištobulinti taip, kad viskas veiktų gerai mano šalyje. Um, tokios draugijos būtų dažniausiai finansinės, tai yra kredito unijos. Jos labai tvirtai laikosi, priešingai nei bankai. Uh, Dauguma iš jų neturėjo būti gelbėjamos per krizę ir labai tvirtai išlaikė savo pozicijas. Tai tikrai aiškiai matome jų reikšmę. Uh, Aišku, dabar jos bando prisitaikyti prie Solvency 2 taisyklių, mokumo 2 taisyklių ir pavyzdžiui dėl kapitalo surinkimo iš narių, o ne kitokių šaltinių. Kartais joms gali būti labai sudėtinga tuos reikalavimus lygius išlaikyti ir dar teikti visas paslaugas ir dar priedo konkuruoti su kitomis finansų įstaigomis. Tai aš norėčiau paklausti, ar šis statutas galėtų kažkaip į tai atsižvelgti, išspręsti tuos klausimus. Aš nežinau, nežinau, koks čia tinkamas atsakymas galėtų būti, bet kažkaip gal reikėtų tą elementą integruoti į tą sistemą. Aš kaip jau sakiau, tokios e, vidurgos raugijos dažnai, dažnai yra atsparesnis nei kitokios struktūros įvairiems um, poveikiams. Aišku, todėl jos yra daug tvaresnės, ilgalaikiškesnės, tai mes turime jas paremti. Bet aš sugrįžtu prie mano pirmosios minties turime pasirūpinti, kad visą tai, ką mes čia darome, padėtų joms veikti, o netrukdytų. Aš asmeniškai tikrai pasistengsiu prisidėti prie bendro darbo, jeigu, pavyzdžiui, kalbėtumėm dėl tų savitarpio pagalbos elementų, pavyzdžiui, atskirimo, ar, ar mes galėtumėm precedentų teisę pasižiūrėti galbūt ir teisingumo teismo, gal kad žinotumėm, kuria kryptim reikėtų dirbti, bet aš tikrai galiu Jūs patikinti, kad esu pasirengusi dirbti su ponia Basos ir šešėliniais pranešiais aš, dėl šios tikrai, mano manimų, labai įdomios ir labai naudingos nuomonės. Pirmininkė, ačiū. Aš prituriu daugumai to, kas buvo išsakyta. Manau, šis klausimas yra ypatingai svarbus. Ir tai, ką ponė Harkin pasakė dėl tų pamokų, to, ko yra pasimokyta e, iš Nygalt pranešimo dėl Europos kooperatyvų statuto ir bendros situacijos šiame sektoriuje tikrai reiktų pasimokyti iš, iš, iš tos patirties gaila būtų, jeigu mes nepasimokytumėm iš tos patirties. Kita vertus, mes puikiai žinome, kad e, Europos teisės aktuose yra daug visokių elementų, kurie įtakoja visą mūsų įvairių sektorių struktūrą, visą organizavimą ir čia tas pats pasakytina yra apie savidraugos draugijų sektorių, tad labai svarbu tai turėti omenyje, dirbant šiais klausimais. Uh, Žinau, kad e, galvojant apie savidraugos draugijas, ypač kai komisija atsiemė savo pasiūlymą, e, iš tarybos darbo tvarkės motivuodama, kad įstrigo tie klausimai. Reikėtų galvoti, gal galėtumėm kažkaip kartu padirbėti, galvojant apie Europinį tą statutą ir ką mes galėtumėm čia padaryti tais klausimais prieš galbūt pat teikiant tą nuomonę galutinę dėl šio pranešimo, gal reikėtų surenkti klausimus su šios sektoriaus suinteresuotomis šalimis. Jūs pristatėte tvarkaraštį, sakyčiau, kad jis pakankamai e, intensyvus ir mes tikrai turėsime sparčiai šoliuoti. E, Teisės reikalų komitete matau lapkričio 6 patvirtinimas Tai reiškia, kad sausio mėnesio plenarniai sesijoje būtų šis klausimas, bet to su. Su Europos komisija yra irgi derinami šie klausimai, iki metų pabaigos reikėtų kažkaip tai gal turėti omenyje ir tyrimus, kokybiškus tyrimus šio klausimus, ką galėtumėm padaryti. Jeigu mes pernelyg greitai judėsime šiais klausimais, tai primesime galbūt toms savidraugos draugijoms tokius dalykus, kurie gali būti joms visiškai nenaudingi. Ne visuomet efektyvų yra taip dirbti vadovautis gal tik vienos kokios valstybės e, pozicija. Gal aš galvočiau, kad naudinga būtų surenkti klausimus, gal kažkaip galėtumėm pakoreguoti savo tvarkaraštį. Bet prieš jums sureaguojant, aš gal suteiksiu žodį komisijai, kad ji pristatytų savo tvarkaraštį, ką, jo, ką ji numato daryti, kokios bus iniciatyvos ir veiksmai savidraugos draugijų srityje. Tiesiog ir dėl turinio, ir dėl tvarkaraščio. Prašom. Merci, madame le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesa, Europos komisija nuo spalio yra išreiškusi norą finansuoti studiją, apie kurią buvo kalbama ir jos pirminėjame komunikate dėl socialinių verslo iniciatyvos. E, komisija norėjo finansuoti studiją, kad e, būtų galima išsiaiškinti, kokia yra padėtis, kokios dabar yra savišalpos draugijų padėtis Europoje. E, ir bandėme išanalizuoti visas kliūtis, su kuriomis susiduria kooperatyvai ir galvojame, kodėl tos draugijos negali išsiplėsti per sienas ta studija šių metų mm, lapkričio mėnesį turėtų būti paskelbta. Aš nežinau, ar jūsų darbo planai sutampa su mūsiškiais, tačiau būtų labai gerai, jeigu jūs atsižvelgtumėt į, tos, į tą datą. E, dabartinėmis aplinkybėmis norėčiau pasakyti, kad e, reglamento idėja komisijai yra gana priimtina, bet e, komisija su taryba diskutavo dėl reglamento pasiūlymo dar 10-mečio pradžioje. Ir e, tada iškilo problemų, kaip ir sakoma pranešime, E, tos savidraugos e, draudimo sistema neegzistuoja visose valstybėse narėse. Dėl to iškilo papildomų sunkumų derantis e, taryboje. Žinant dabartinės aplinkybės, turime galvoti apie Europos kooperatyvų uh, E, statutą. Iki šios dienos yra 24 kooperatyvai ir lygiai taip pat reikėtų pagalvoti, e, kokiu rezultatu duos konsultacijos su visuomenė. Paprastai e, praeitą mėnesį paskelbtas reglamentas dėl vidaus rinkos ir dėl visuomenės teisų ateities turėtų duoti rezultatų. Vienas iš klausimų šioje diskusijoje yra kokia bus Europos visuomenės forma. Ir po to buvo kalbama, kokia bus Europos bendrovės, Europos įmonės struktūra. Išvados nebus padarytos tol, kol nebus atlikti visi numatyti darbai, studija ir konsultacija su visuomenė. Žinoma, lygiai taip pat bus, yra pateiktas ir pasiūlymas dėl Europos fondų. Šiuo metu tas pasiūlymas svarstumas parlamente ir komis taryboje. Visuomet reikia mm, įvertinti, kaip tokius pasiūlymus e, sutiks valstybės narės Šiuo atveju galiu pasakyti, kad kadangi komisija yra nusprendusi 2006 metais atsijimti pasiūlymą dėl Europos savidraugos, e, savidraudos e, bendrųjų, tik dvi valstybės narės, Belgija ir Prancūzija, pasipriešino, visos kitos šalis sutiko su tokiu faktu. Ir be abejo galiu pasakyti, kad visi tie reglamentai turi būti priimti vienbalsiai. Toks yra Teisingumo teismo sprendimas. Taigi, matote, su kokiais sunkumais mes susidurėme e, komisijoje. Komisija visuomet gali pateikti pasiūlymų, bet e, paskui taryboje e, iškyla nemažai sunkumų. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad E, iniciatyva dėl visuomenės e, verslumo e, bus įtvirtinama, numatant finansavimą studijai, tyrimui. Bandysime išsiaiškinti, kaip uh, E, funkcionuoja savidraugos e, įmonės, kurios e, yra transformuotos Junktinėje karalystėje, tai pasitiko prieš 15 metų ir jos tapo uždaromis bendrovėmis. Ir turime įvertinti, kaip bėgant metams pasikeitė draustųjų apsauga ir visa draudimo sistema. Ačiū. Ačiū. Tai, kad Europos komisija kelia iniciatyvą yra vienas dalykas, bet mūsų tikslas yra, kad ir Europos parlamentas galėtų e, iš savo e, finansuojamų studijų pateikti išvadas. Ir mes turėtumėm prisidėti prie komisijos darbo prieš e, jai pačiai e, iki galo parengiant e, teisėkuros iniciatyvas. Todėl aš manau, E, tikslas e, šį klausimą įtraukti plenarinio posėdžio darbo tvarkį šių metų galo yra gana geras. Aš tik tai pasitarsiu su pranešėju, ar galima į mūsų darbo planus įtraukti šį pranešimą ir pakeitimams pateikti terminą nukelti vėlesniai datai. Aš e, žiūrėdama į šešėlinius pranešėjus esančius čia, jau matau, kad reikia pasitarti, ar tada ta tinka. Ir tada į savo darbo programą mes turėtume įtraukti klausimą dėl savidraugos e, įstaigų įmonių statuto. Ir tada galėsim e, aptarti socialinės apsaugos klausimus detaliau su uh, praktikais, su akademikais. Ir uh, Žinote, kad Europos komisija teigia, kad kai kurios valstybės narės net neturi tokios sistemos ir e, gali būti, kad sprendimas gali būti apskustas teismui ir panašiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti šešėlinėms pranešėjams, ponui Zibler ir poniai Harkin. Dėkuoju už pasisakymus šiandien. Šiandien pirmą kartą keitėmės nuomonėmis. Taip pat noriu padėkoti Europos komisijai už tai, kad buvo pristatytas kontekstas, kaip ką tik girdėjome. Sužinojome apie studiją dėl socialinio verslingumo, kuri jau dabar yra užsakyta. Dėl to, kiek tos savidraugos bendrijos viena kitą papildo Būtent tą papildomumą mes čia norime pabrėžti savo pranešimo projekte. Nenorime, kad būtų užmirštos valstybinės sveikatos apsaugos ir socialinių draudimo sistemos. Jos yra pirmoji gyventojų apsaugos grandis nacionalinių lygmenių. Taigi iš esmės turime rasti būdų žmonėms prisidėti prie socialinės ir sveikatos sistemų tvarumo, ilgalaikiškumo, kad e, tos sistemos galėtų funkcionuoti Europos mastu ir e, suderintomis sąlygomis, kurios e, galėtų būti pritaikytos per sienas. Žinoma, pagrindinis tikslas yra ne pelnas, bet negalima pelningumo paprasčiausiai išmatuoti e, turime suprasti, kad tų e, įmonių pelningumas glūdi tame, kad jos atneša naudos savo nariams. Todėl reikėtų ir galvoti būtent taip. Net jeigu imsimės visų reikalingų apsaugos priemonių, ponė Harkin labai teisingai pasakė, Mes e, bandysime tik priimti tokią poziciją, kuri šią teisė kūrinę iniciatyvą dėl e, savidraugos e, bendryjų um, iškels, bet nebus išspręstus pagrindinės problemos. Jau daugiau negu 20 metų tokios bendrijos susiduria su rimtais sunkumais. Ir aš manau, kad labai svarbu dabar pradėti mokytis iš praeities klaidų, praeitie priimtų sprendimų. Pavyzdžiui, kai galvojame apie kooperatyvinių bendryjų statutą. Mes suprantame, kad taryboje problemų iškils. Jeigu norime, kad pagrindinį vaidmenį mes čia atliktumėm ir kad mes laikytumėmės per daug toli siekiančių E, pozicijos. Istorija parodė, kad savidraugos bendrijos įmonės yra atsparesnės ir tvaresnės tolimesnėje perspektyvoje. Valstybėse narėse tai labai aiškiai matė, mūsų patirtis tą parodė. Manau, kad praeities patirtis ateityje mums gali praversti šiuo atveju. Turėtumėm turbūt reklamuoti tą sistemą valstybėse, kuriuose nėra savidraugos e, įstaigų. Tai galėtų būti vertinama kaip alternatyvus būdas užtikrinti socialinį teisingumą ir solidarumą, nesgi iš tiesų būtent to mes ir siekiame e, per tokias bendrijas. Mes norime, kad dujoms būtų sukurtas Europos statutas. Manau, kad e, pirmininkė labai svarbu komitete suorganizuoti klausimą tą temą, kad mes iš pagrindinių suinteresuotų pusių Europos ir valstybių narių lygmenių išgirstume, koks bus šios teisės e, e, akto iniciatyvos turinio vertinimas Reikia išklausyti, kokios patirties yra sukaupusios atskiros valstybės narės. Tai būtų labai naudinga mums ir kolegoms, kuriem nėra įsitikinę, jog savidraugos e, bendrijos yra naudingos ir turi daug pranašumų. Tai padėtų suvokti, kad taip iš tiesų yra. Todėl aš kaip pranešėja pritariu klausimo organizavimui. Jeigu reiks, E, galėsime terminus nukelti vėlesniam laikui. Manau, kad mes jau ir taip Teisės reikalų komitete turime pakankamai e, gerą tvarkaraštį, palankų mums tvarkaraštį. Aš manau, kad mes turėtumėm priderinti šio komiteto darbo, darbo planus e, su jais. Sakėte, kad pakeitimams pateikti terminas turėtų būti balandžio 10, bet sunku bus pateikti pateikimus iki tos dienos. Mes kalbam, kad komitete galėtų būti priimtas šis dokumentas jau labai greitai. Bet aš manau, kad svarbiausia yra įtraukti e, tos studijos, kuri yra užsakyta apie savidraugos bendrės išvadas. Ir mes turime priderinti savo nuomonę e, būtent Teisės reikalų komiteto e, pranešimui Taigi pagal dabartinį tvarkaraštį reikalingų korega, korekcijų netliksim. Prožiai. Taigi, nuomonės projektą Teisės reikalų komiteto gausime birželio mėnesį. jie analizuos e, projektą e, pranešimo Liepos 8-9 dienomis. 90 dienomis. Taigi, jeigu Teisės reikalų komitetas laikysis tokio tvarkarašio, mes galėsime uh, bežalio 20-21 surenkti klausimus, numatyti pakeitimo teikimo terminą Liepos mėnesiui iš karto po to, kai tik tai Teisės reikalų komitetas išnagrinės savo tekstą, aišku, mes tą tekstą gausime kiek iš anksto. Ir paskui rugsėjo 6 arba 18 analizuosime juos ir uh, spalio 9 balsuosime, ar tinka pranešėje. Aš manau, kad dar koordinatoriai paderins tos klausimus, bet lyg ir nesimato čia kokių ypatingų sunkumų. Uh, čia Prašysiu visų nusišypsoti, kad gražiai atrodytumėt nuotraukose, o e, tamsu dėl to, kad nuotraukos būtų gražesnės. Taigi, baigiame šią dalį mūsų darbo, o kviečiu visus po to dalyvauti labai mm, svarbiose keitimuose nuomonėmis pirmininkų suėgos kvietimu 17 valandą bendrame posėdėje su ekonomikos ir pinigų politikos komitetu. Keisimės nuomonėmis dėl ekonominės ir socialinės krizės Graikijoje. Ir trojkos atstovai dalyvaus. Taigi kviečiu visus vėl susitikti 17 val. salėje 2Q2.